permofikacinė. Ir į tai turėtume sutelkti dėmesį, nes tai yra mūsų ateitis, mūsų reindustrializacijos kontekste. Ačiū. Taigi tuo baigiame bendrasias diskusijas, balsuosime dėl pranešimų rytoj, o dabar